Herr Präsident! Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ponius ir ponai, labas rytas. Prašau visus susėsti. Pradėsime posėdį. Ja, sehe, Frau Creighton ist noch nicht im. Ponios Creighton dar nėra salėje, tai aš siūlau pradėti ponui Baroso. Pone Audy, jūs norit kažką pasakyti? Monsieur le Président, euh, j'ai régulièrement attiré votre attention sur euh, l'absence des relations politiques que. Pirmininkė, aš ne vieną kartą jau atkreipiau jūsų dėmesį į tai, kad nepakankamai atsižvelgiama į mūsų reikalavimus surenkti paruošiamuosius posėdžius tam, kad mes galėtumėm apsvarstyti teisėkuros projektus su Europos tarybos pirmininku. Tačiau Europos tarybos ministrų tarybos pirmininkas jau seniai nėra dalyvavęs mūsų posėdžiuose pagal 15 sutarties straipsnį. Vakar buvom susitikę su Prancūzijos vadovu, o šiandien būtumėm galėję susitikti su Europos ministrų tarybos pirmininku. O dabar kalbam apie tokį svarbų vadovų susitikimą, tai yra ateinančiomis dienomis apie finansinį, daugiametę finansinę programą. Ir negalime pasikalbėti su svarbiausiais veikėjais. Taigi gal galėtumėte perduoti mano prašymą ateityje to, e, kad e, atitinkami atstovai dalyvautų ir mūsų posėdžiuose, kaip ir jūs būtumėte priimtas į vadovų tarybos posėdžius. Pone Odį, sako pirmininkas. Jūs turbūt kalbate apie poną Van Rompoj, ponę Odį, vadovų tarybos pirmininką. Jis visuomet kviečiamas į mūsų posėdžius, Tačiau jis mano, kad jo pagrindiniai partneriai yra vyriausybių ir valstybių vadovai, o ne parlamentas. Aš jam nekartą sakiau, kad mes manome kitaip. Tačiau ir jūsų frakcijoje pažįstu keletą asmenų, kurie yra labai artimi ponui Rompui. Galbūt jūs galėtumėte su jais pasiekti to, ko jūs norite ir padaryti ponui Rompui tam tikrą spaudimą, kad jis atvyktų į parlamentą. Aš nuolatos tą darau, nuolatos raginu jį atvykti pas mus. Tačiau turiu Jums pranešti, kad teisiškai ponas Rompoj nėra mūsų partneris, tokiu partneriu yra ponas Kenny, pirmininkaujančios šalies ministras pirmininkas. Tačiau, kaip matote, mes dar turime labai daug nudirbti šviečiamojo darbo taryboje. Pone Svoboda, taip aš pritariu tam, ką jūs sakote visiškai. Tačiau ar tai reiškia, kad tos darybos dėl biudžeto, jeigu mūsų partneris nėra ponas Rompoj, tada mes turime bendrauti su Airijos pirmininkaujančia šalimi, kaip suprantu. Tokia išvada yra logiška. Pone Svoboda, sutartis visiškai aiškiai nusako, kad rytoj vyksta tarybos posėdis ir penktadienį bus priimtas politinis sprendimas, o formaliai sprendimai dėl finansinės programos vyksta pagal 312 sutarties puslapį ir ten sprendimus priima bendrųjų reikalų taryba, kurios pirmininkas kaip tik įžengė į salę. Tokiu būdu mūsų dėrybinis partneris, premjeras Kenny, ir yra tas žmogus, su kuriuo mums reikia kalbėtis ponė Svoboda, keturių šalių susitikime aš nuolatos atkreipdavau dėmesį į tai, kad parlamento partneris, darybų partneris yra pirmininkaujanti šalis. O su vyriausybų vadovais derasi ponas Van Rompui. Tai nėra visiškai aiški sutartinė situacija. Apie tai dar reikia diskutuoti. Tačiau dabar noriu pasveikinti ponę Kreitan mūsų posėdėje ir suteiksiu jai žodį, kad ji pasisakytų apie Europos vadovų tarybos posėdį ir jo parengiamosius darbus. Prašau. Pone pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai.